klausimas - gyvūnų sveikatos reikalavimai taikomi nekomerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui. Ir iškart žodis keturioms minutės, minutėms poniai pranešėjai, prašom. Tai yra pirmoji iš dalies pakeista reglamento versiją, kurią mes svarsysime pagal naujas taisyklės. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, ponė Vilmo, Švansiulį, Valė, Nikolson, Evans ir ponė Rosbach už jų nuveiktą darbą, vedant sudėtingas dėrybas. Taip pat norėčiau padėkoti parlamento teisės tarnybai rengiant šį pranešimą. Norėčiau padėkoti, žinoma, ir Europos komisijai bei tarybai. Dėl dokumento turinio buvo susitarta aplinkosaugos komitete gruodžio pradžioje. Šių metų pradžioje mes svarstame 290 straipsnio įgyvendinimo klausimus. Kartais atrodė, kad nepavyks susitarti, nepaisant to mums pavyko. Pavyko rasti sutarimą ir mes konstatavome, kad naminių gyvūnėlių savininkai galės judėti ES su savo gyvūnėliais. Taip pat numatytas yra pereinamasis laikotarpis, leidžiantis kai kurioms valstybėms narėms taikyti griežtesnius reikalavimus 18 mėnesių priklausomai nuo atitinkamų lygų. Pakeistas reglamentas apžvelgia pasiektą pažangą ir užtikrina, kad būtų gerinama pasiutlygės situacija Europos Sąjungoje. Kalbant apie penkias ES valstybės narės, iki 11 metų gruodžio 31 dienos yra numatytas perinamasis laikotarpis, pasibaigus jam bus įvestos vieningos taisyklės. Perinamojo laikotarpio režimas taip pat taikys priemonės ir echinokokinės kokozijai bei erkių kontroliai. Remiantis komatologijos procedūra, komisija turi priimti deleguotus teisės aktus vadovaudamas 290 straipsnių. Taryba ir parlamentas gali deleguoti komisijai galimybę priimti teisės aktus, kurie pakeistų nesminius tokių dokumentų aspektus. Pavyzdžiui, siekiant kontroliuoti kitų lygų situaciją, kurios gali plisti keliaujant naminiams gyvūnėliams, komisija gali siūlyti teisės aktus užkirstančius kelią tokių lygų plitimui. Taip pat komisija gali atsižvelgdama į techninius pažangos aspektus daryti kitus pasiūlymus. Trečias dalykas - deleguotų teisės aktų pagalba Galima nustatyti techninius e, reikalavimus, juos pakeisti. Techninius e, vakcinacijos nuo pasiutlygės e, reikalavimus. Taigi svarbu atsižvelgti į mokslinę pažangą. Taigi jau minėjau, kad mes svarstame, kaip taikyti 290 straipsnį ir kaip pasinaudoti Europos parlamento turimomis galimis pagal Lisabonos sutartį. E, šis dokumentas yra labai svarbus, jį būtų gerai priimti pirmojo svarstymo metu. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes turėtume kaip institucija didžiuotis šiuo pranešimu. Pranešėja iš mažos frakcijos sugebėjo parengti tokį dokumentą su kitų politinių frakcijų uh, atstovų pagalba. Taigi dėkoju visoms trims institucijoms - parlamentui, tarybai ir komisijai, kurie nenulisdami dirbo rengiant šį dokumentą. Aš tikiuosi, kad kolegos pritars šiam dokumentui. Ačiū. Thank you, Madam Debris. Ačiū. Dali, please. Prezidento, prašau, žodį ponas Dali. Ačiū. Norėčiau padėkoti Envi komitetui už atliktą darbą prie šio dokumento. Ypač norėčiau padėkoti poniai Debriun, mūsų pranešėjai, už pastangą siekti konsensuso tema, kuri kai kurioms valstybėms narėms yra gyvybiškai svarbi. Taip pat vertiname, kad e, tam tikros problemos buvo sprendžiamos, jūs vadovavote šiam procesui ir sutikote su to, kad bus kai kurios problemas sprendžiamas per deleguotus teisės aktus. Taigi trišalės diskusijos tarp institucijų lėmė kompromisinį tekstą, kuris visiškai atspindi tas komisijos siūlomas techninės problemas bei e, atitinkamai e, pakeičia esamas teisės aktus bei pritaiko jūs prie Lisabono sutarties. Taigi komisijai jis yra priimtinas. Aišku, e, darbas buvo lėtas, sudėtingas, tačiau jau dabar taryba gali užtikrinti, kad darbai bus baigti laiku. Prieš balsuojant dėl kompromisinio teksto norėčiau informuoti, kad komisija neketina siūlyti dar kartą pratesti laikin, laikinasias taisyklės, jos baigs galioti kitų metų pabaigoje. Tai reiškia, kad suderint tos taisyklės pradės galioti nuo 12 metų sausio pirmosios. Komisija nesiūlo peržiūrėti visą reglamento iki 11 metų Liepos vidurio ir dar kartą norėtų atkreipti didesnį dėmesį į deleguotusius aktus. Be to komisija atsižvelgs į institucijų nuomonių skirtumus bei sieks užtikrinti, kad tiek taryba, tiek komisija įgyvendintų savo prerogatyvas pagal reikalingus terminus ir įgaliojimus. Taip pat komisija e, užtikrins, kad kartu su taryba ir parlamentu e, šio nutarimo nuostatos e, bus įgyvendimos kaip nustatyta 290 straipsnėje dėl ES Tikiuosi, kad parlamentas palaikys kompromisinį tekstą. Manau, kad jis išsprendžia visas šiome parlamente iškeltas problemas. Ačiū. Have... Dėkoju. Ponui daly dabar pasakys politinių frakcijų atstovai, pirmiausia EPP, frakcijos vardu ponas Fjolner. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ponui komisarui. Šis pranešimas labai svarbus, iš dalies dėl to, kad jisai padės žmonėms lengviau gabenti naminius gyvulėlius iš vienos šalies į kitą, bet taip pat ir dėl to, kad bus užkirstas kelias e, lygų, naminių gyvulėlių lygų sklidimui visoje Europos Sąjungoje. E, Man, kaip švedui, tai yra labai svarbu, nes eina kalba apie dvi lygas, kurių iki šiol Švedijoje mes neturėjome ir viena iš jų yra pasiutlygė. Rengiant šį pranešimą buvome susirūpinę, kad e, Švedijos e, taisyklės e, gali būti pernelyg silpnos ir gali neužkirsti kelio pasitlygės atsiradimui Švedijoje. Švedijoje e, žmonės e, yra visiškai laisvi poilsiauti bet kur, kur tik tai jie panorės. Todėl tikrai buvome susirūpinę dėl tokių lygų galimo atsiradimo Švedijoje. Ir diskutuojant e, dėl šio pranešimo buvo galvota, kad komitologijos procedūra gali palikti teisinių spragų, E, kurios ir leistų toms lygoms e, atkeliauti į Švediją. Todėl aš dėkoju visi, visiems, e, kurie dėrybų metu leido surasti sprendimų. Taip pat labai svarbu, kad kai kurios valstybės narės gali ir toliau išlaikyti išimtis ir tokiu būdu užkirsti kelią uh, lygoms, kurios anksčiau tų lygų neturėjo, e, susilaukti tokių lygų atkeliavimo į jų šalį. Dėkoju dabar ponė Linda Makavan. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Debriun. Labai greitai buvo tikimasi nuveikti šį darbą, tačiau vėliau susidūrėme su problemomis, reikėjo dėrėtis dėl deleguotų teisės aktų. Taigi sveikinu tarybą, komisiją ir ponę pranešėją, žinoma. Taip pat dėkoju komisijai, kad padėjote mums rasti sprendimą. Labai daug buvo diskutuojama dėl šio teisės akto e, techninių aspektų, tačiau jis bus svarbus daugybei ES piliečių. Jie galės laisvai keliauti su savo naminiais gyvūnėliais po visą ES. Kai pirmą kartą Šis teisės aktas buvo patvirtintas prieš keletą mėnesių, jį sveikino visi, tačiau jame buvo numatytas pereinamasis laikotarpis, kurio tikslas buvo sustabdyti tam tikrų lygų plitimą. Taigi aš dėkoju komisijai už sutikimą pratesti pereinamąjį laikotarpį. Iki to laiko, kai visose valstybėse bus vieningai taikomi vienodi reikalavimai dėl gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės. Dėl komitologijos klausimo mūsų frakcija pritarė suderintam sprendimui. Mes manome, kad parlamentas, jo teisės turėtų būti lygios kaip ir komisijos bei tarybos. Vienas tik klausimas kyla dėl ekspertų grupės, kasgi turėtų būti tie ekspertai. Kai kalbame apie konsultacijas su ekspertais, turime omenyje visus ekspertus. Komisija turbūt kvies ekspertus iš valstybių narių, nevyriausybinių organizacijų ir tų mm, organizacijų, kurias rekomenduoja Europos parlamentas. Aš džiaugiuosi dėl šio susitarimo, dėl perinamojo laikotarpio ir mes lauksime Europos komisijos naujų pasiūlymų šioje srityje. Dėkoju. Pirmininkas ponė Valian, liberalų ir demokratų frakcijos vardu, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, kolegos. Prisiminkime, kad e, laisvas judėjimas yra Europos vieningos rinkos pagrindas. Mes norime, kad būtų padintas konkurencingumas, masto ekonomika, stiprėtų. Laikui bėgant žmonės uh, žmonių laisvas judėjimas Europoje tapo ne tik vidaus rinkos dalimi, bet ir pamatinė teisė. O kuriant barjerus įvairiosiomis nuostatomis, e, pamatysime, kad e, ne, bus užkirstas kelias ekonomikos augimui. Ir Žmonės turi galėti vežti savo naminius gyvūnėlius be kažkokių nacionalinių apribojimų, tai sumažintų kelionės sąnaudas. Džiugiuosi, kad komisijos pasiūlymas juda tinkama kryptimi, bendras gyvūnėlio pasas e, tikrai pagerins situaciją. Tuo pat metu pritariu faktui, kad mums būtina užtikrinti auk aukštą gyvūnų bei žmonių sveikatos apsaugą. Šis pereinamasis laikotarpis leis geriau apmokyti žmonės, sukurti tinkamą infrastruktūrą, todėl parlamentas balsuos už pereinamo laikotarpio pratesimą kai kuriuose valstybėse narėse iki 11 metų pabaigos, nes ten reikia atsižvelgti į, į papildomus sveikatos pavojus na, vienos valstybės taiko griežtesnius reikalavimus nei kitos. Iš pradžių perinamasi laikotarpis iki 8-ųjų, po to iki 10-ųjų metų buvo protestas, dabar dar kartą norime pratesti. Na, aš suvokiu valstybių narių nerimą, kadangi jos mano, kad jų naminių gyvūnėlių populiacija yra jautresnė tam tikroms lygoms. Tačiau nepamirškime, kad es finansuojamos e, vakcinavimo programos veikia, kad tas ligas iš, išnaikintų. Tačiau šis pratesimas turėtų būti paskutinis. Žinome, kad e, pasitraukimai iš sutarties, bent daliniai pasitraukimai neduos naudos vieningai rinkai, nes reikia užtikrinti visiems vienodos konkurencijos e, teisės. Labai įdomu, e, kad labiau diskutuota ne apie turinį, bet apie tai, kaip reikia, disku, reikia taikyti Lisabono sutarties nuostatas dėl komitologijos. Tai pirmasis dokumentas pagal bendras proced, sprendimų procedūrą. Čia svarbu įgyvendinti visas parlamento teisės, nes tai gali tapti precedentu ateities sprendimams. Todėl tai atsispindi bendrame parlamento ir e, tarybos sprendime, kad šis atvejs nebus precedentu. Ačiū. Dabar ponas Nikolson. Vieną minutę, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už visą atliktą darbą. Labai sunkiai dirbo ties šiuo pranešimu. Pradžioje buvo manyta, kad šis dokumentas nesukels mums didelio galvos skausmo, tačiau viskas pasirodė daug kebliau, netgi galėjome įsivaizduoti ir pranešėjai teko dalyvauti daugumoje dėrybų bei sunkiai dirbti, kad šis dokumentas būtų priimtas laiku, kas yra be galo svarbu mums. Uh, uh, spaudė kuo greičiau priimti sprendimą bei pratesti pereinamosius laikotarpius. Šis nedidelis dokumentas yra svarbus tuo, kad apgins e, tų valstybių narių e, teisės, kuriuose pasiutlygė e, yra paplitusi. Tikiuosi, kad 11 metų pabaigoje skiepimo programos sėkmingai vieną, vieną kartą ir visam laikui išnaikins šią lygą. O dabar mes mm, išsaugojame galimybės taikyti griežtesnius reikalavimus per lai, pereinamąjį laikotarpį, o po to valstybės narės pradės taikyti bendrą tvarką. Now, Madam Rosbach. Dėkuoju, ponai Nikolson, dabar ponė Rosbach. Ačiū. Om at reise med sit kæledyr inden for EU's grænser. Tikrai labai sunku keliauti su naminiu gyvūnėliu po Europą krūva popierių yra milžiniškas trukdis. Ir reikia daug formalumų sutvarkyti, kol galima išvažiuoti iš namų. Aišku, tas yra būtina, kai kuriuose šalyse jau ilgą laiką kovojama su nekontroliuojamomis gyvūnų lygomis. Ir e, yra karantinai įvairiausios trukmės skelbiami Taip pat yra e, prievarta skiepijami net laukiniai žvėris. Taip nutinka dėl valstybių narių požiūrė į situaciją, todėl jos būkštauja atsisakyti tokių griežtesnių taisyklių. Mes neturėtume sugriauti esamų apsaugos sistemų. Norėčiau paklausti komisijos, ar nebūtų gera mintis jei vėl įvesti veterinarinės pasienio kontrolės, e, gyvūnėlio savininkas turėtų įrodyti, kad jo mm, gyvūnas yra nesargantis, turi visus reikalingus dokumentus ir buvo paskėtytas, kaip to reikalaujama. Reikia kontroliuoti ir e, keulės, kitus gyvūnus, tokiu dar nepamirškime E, mažų gyvūnėlių ar jaunų kačiukų kontrabandos. Mr. Schnellhardt, für zwei Minuten, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kommissar, herzlich willkommen hier. Schnellhardt. Ačiū, ponė komisarė, sveiki atvykę į EP, ponios ir ponai, noriu pasveikinti pranešėją su geru atliktu darbu, manyčiau, dokumentas apima daug svarbių sričių, žinoma, pastaraisiais metais regėjome, kaip augo naminių gyvūnėlių skaičius, bei buvo išreikštas siekis pasimti šios gyvūnėlius su savimi kelionę. Taip ir turėtų būti, kadangi tai yra ypatingas jausmas keliauti kartu su gyvūnu. Turėtumėme mes mm, mm kartu dirbti Europoje, kad tą užtikrinume. Maničiau, kad mes turime geras taisyklės, ir 8-aisiais, 3-aisiais metais bei 11-aisiais metais turėsime skiepi, skiepų pasą. Ten bus pažymėta, kuo keis skiepais buvo gyvūnėliai paskiepinti, o nuo 11 metų atsiras ir elektroninis ženklinimas. Tai užkirs kelią lygų plitimui. Taigi pastaraisiais metais mes daug ir stipriai kovojome su lygomis, gyvūnų lygomis, ypač su pasiutlygė. Čia ypač prasidėjo komisija, kuri uh, prastumė e, skiepijimo programas, turėtumėme į tai atsižvelgti. Ta, tas tarpinis režimas kai kuriems šalims taikomas yra apsunkinimas toms valstybėms narėms ir tų valstybių narių piliečiams, kurios nesutinka ir kurie nesutinka su tokia tvarka. Gavau daug skundų iš piliečių, kaip yra elgiamasi prie sienos netinkamai jungtinė karalystė. Ir jeigu žmogus atvyko dviem dienom per anksti, gavo 3000 eurų baudą už tai, kad atsivežė gyvinėlį ir gyvinėlis buvo šešiams savaitėms uždarytas į karantiną. Taigi e, metus dar galime pakentėti, bet tuomet tokie dalykai turi baigtis, nes mes matome, kad situacija gerėja ir nebėra didelio pavojus, kad tarp naminių gyvūnėlių išplis įvairios likos. O dabar žodis ponui Jolainen. Vėl dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė dalys, veikia atvykę į parlamentą, prisijungiu prie kolegos Šnekalfert, jūsų laukia didelis darbas iki 11 metų sukurti lygias vienodas taisyklės visose valstybėse narėse kad naminiai gyvūnėliai galėtų be problemų keliauti iš vienos valstybės į kitą kartu su savo šeimininkais. Šunims ir katėms taikomas laisvas judėjimas buvo trečiųjų metų reglamento tikslas, dabar mes trečius kart, trečią kartą taikome išimti, dešimt metų ES trunka tokių uh, priemonių įgyvendinimas. Aišku, ne viena valstybė nenori, kad būtų atvežti ją sergantis gyvūnai. Taigi, kodėl 20 valstybės narė sutinka, o, o 5 ne, su tuo, kad e, būtų jas laisvai atvežti šunys ir katės. Gal reiktų dar kartą peržiūrėti tas išimtis, tuos, tas kliūtis, kurios taikomas. Uh, Taigi egzistuoja nacionaliniai skirtumai, bet mes esame vieninga teisinė erdvė ir jau 11 metais vėliausiai reiktų įvesti vienas vienodas taisyklės, ponas Šnenkelt, kuris yra mūsų veterinarijos ekspertas, e, pažymėjo, jog egzistuos e, skiepų pasas, elektroninis ženklinimas. Manyčiau, kad tokios priemonės leis net ir tos, į tas penkias valstybės narės žmonėms atsivežti gyvūnėlius, jeigu jie to stogauja ir atvyksta į tą šalis darbo reikalais. Tai tikrai būtų istorinis įvykis šis e, dokumentas, pirmasis teisės aktas priimtas pagal Lisabonos sutartys. Mes norime e, vienodo traktavimo e, su Taryba dėl deleguotų aktų galimybės suteikimo komisijai tai buvo nelengva. Ačiū poniai Debriun už sunkų darbą, už parengtą pranešimą. Taigi jūs pradėjote naują epochą. Pasakysiu, tai yra labai svarbus įvykis. Mes turime per metus šimtą teisės aktų, iš jų šeši, o, o, o dar yra šeši tūkstančiai deleguotojų teisės aktų. Todėl svarbu nuo pat pradžių iššokti į teisingas vėžės. Ačiū, dabar Kris Deivis. Ačiū, pirinkė, ponė komisarė. Keletą žodžių norėčiau pasakyti, pagirdamas e, turimus teisės aktus. Kiek suprantu, e, jie rėmėsi jungtinės karalystės e, taikytų mechanizmų, kuris e, buvo taikomas prieš dešimt metų. Jis pakeitė vadinamai karantino e, mechanizmą. Ir pirmasis, kuris pasinaudojo e, tą galimybę keliauti, buvo šuo Frodo Doggins vardu. Paskui prieš penkerius metus e, buvo priimti kiti teisės aktai pagal tuos pačius e, principus ir tai leido tūkstančiams gyvulėlių šeimininkų keliauti drauge su savo augintiniais. E, daug iš jų yra Britų. Ir mums pavyko išlaikyti teisingą pusiausvyrą, sugebėjome užtikrinti laisvą judėjimą, bet neleidome klisti lygau, lygoms. E, prieš e, dešimtį metų e, buvo 2700 lygų atvejų, kurių pereitais metais buvo tik tai 300. Uh, Kai pirmą kartą mes kalbėjome apie šį teisės aktą, daug e, šeškų e, savininkų kreipėsi į mus, klausdami, kodėl negalima būtų įtraukti ir šių gyvulėlių. Gal komisaras nustebęs, e, bet buvo labai rimta diskusija. Maty, šeškus galima vakcinuoti, bet paskui e, sunku atskirti, ar jie yra vakcinuoti ar ne. Galbūt e, dėl to ir iškilo tų problemų. Ir atsakant Džioj e, Lainenui, e, turiu pasakyti, kad e, kai kuriuose šalyse e, šeškai vis dar kitaip yra traktuojami. Pavyzdžiui, Portugalijoje Dabar, e, ponė pirmininkė, kai aš žiūriu į savo rinkėjus ir jie manęs klausė, ką ES jums gero nuveikė, aš pasakiau, mes įgalinome jūs į atostogas nusivežti savo naminį gyvulėlį, katę, šunį ar šešką. Pirmininkas, dėkoju. E, manau, kad tai, ką Jūs pasakėte, svarbu. Norėčiau steigti žodį ponui Vojčiachovski, bet jo atrodo nėra salėje. Vadinasi, pasakys ponas Agnių. Dėkui, pirmininkė. Aš suprantu, kad e, e, priežastis e, sukurti skiepų pasus buvo tam tikro gyvūnėlių pobuvio surengimas į Junktinėje karalystėje. Neišrinkta Europos komisija įvedė sistemą, kuri nenumato karantino laikotarpio, bet remiasi vakcinacija. Bet vakcinacija toli gražu nėra garantija, kad lygos su gyvūnais e, klis per sienas. Nes e, egzistuoja įvairių e, rizikų tame tarpe ir tai, kad bus vakcinuojamas gyvūnas, kuris jau serga tą lygą. Aš suprantu, kad e, sunku standartizuoti šios sistemos standar, įgyvendinimą, kai kurios šalys reikalauja skiepų pasų, kitos tokių dokumentų neturi Skirtingos oro bendrovės e, taiko skirtingus reikalavimus, jų darbuotojai prastai parengti. Todėl aš manau, kad e, jeigu nėra problemos, nereikia juos bandyti ir spręsti. Pirmininkas ponas Deivis kelia e, mėlyną kortelę, suteiksiu jam žodį. Ar nemanytumėte, ne, nemanote, kad uh, E, išpaliai prieš ES e, būtų stipresni, jeigu Junktinė karalystė būtų įgyveninusi tokius pačius aktus kaip ES. Ponas Agniu, e, aš manau, kad tos sistemos nereikia įgyveninti visiškai, o dabar situacija tik tai blogėja. Pone Maginis. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pranešėjai. Taigi, ta pati tema, jeigu nieko nereikia daryti, tai kodėl imamasi veiksmų. Mes tiesiog sudarome galimybę valstybėms narėms taikyti tam tikras e, nukrypti leidžiančias nuostatas. E, šis klausimas galbūt nėra toks svarbus, bet iš kitos pusės mes kalbame apie gyvūnų sveikatą ir e, visuomenės sveikatą, taigi mums reikia griežtų taisyklių ir griežtų reikalavimų, todėl kad daugelis piliečių, ne tik Britų, bet ir kitų šalių atstovų e, siekia keliauti su gyvūnėliais. Aš baiminusi, kad mes prarasime šio dokumento turinį dėl tam tikrų techninių aspektų kilusių po Lisabono sutarties patvirtinimo. Ir aš manau, kad pranešėjai tikrai pavyko išspręsti visus šios klausimus ir aš jie dar kartą sveikinu dėl to. Buvo tam tikra grėsmė, kad nepatvirtinsime e, priemonių, kurių reikalauja Švedija, Airija ir kitos šalis. Tačiau mums pavyko. Aš manau, kad e, ateities veiksmai yra labai svarbus. Komisijos atstovas e, sakė, kad yra planuojama patvirtinti ir kitus teisės aktus šioje srityje. Ir manau, kad apskritai visas parlamentas nori, kad būtų užtikrinti aukšti gyvūnų sveikatos ir visuomenės sveikatos reikalavimai. Ir šis teisės aktas turėtų tą padėti pasiekti. Taigi dar kartą dėkoju pranešėjai, kuriai pavyko parengti tokį gerą pranešimą, jai pavyko atsižvelgti į visus suinteresuotus asmenis ir Aš tikiuosi, kad bus konsultuojamasi plačiai ir išmintingai dėl naujų teisės aktų susijusių su gyvūnėlių judėjimu. Mums yra reikalingos aiškios ir paprastos taisyklės dėl gyvūnėlių judėjimo. Dėkoju. Pirmininkas. Kita kalbėtoja, ponia Ulfskok. Pusantros minutės, prašom. Pirmininkė. Komisija pateikė gerą pasiūlymą iš dalies pakeisti reglamentą dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų taikomų nekomerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui. Ir aš džiaugiuosi, kad kai kurios valstybės galės taikyti ilgesnį laikotarpį, galės taikyti griežtesnės sąlygas kontroliuojant, pavyzdžiui, pasiutlygės plitimą. Lygos tokios kaip echinokokozė, gali išplisti ir Švedijoje, o tai pakenktų judėjimo laisvai, ypač tokioje šalyje kaip Švedija. Mes norėtume padėkoti Jums už tai, kad buvo pritarta tokiam laikinajam sprendimui dėl pranešėjos pastangų ir kitų parlamentarų pastangų. Dėkoju. Ponas Čalders, pusantros minutės. Pone. Dėkoju kolegai, poniai Debriun, dirbus ir parengus šį pranešimą. 38 metų moteris mirė praėjusiais metais Belfaste. Ir tai dar kartą priminė mums, kokią grėsmę kelia pasiutlygė Airijoje. Manoma, kad moteris užsikrėtė pasiutlygę, bandydama išskirti du e, besigraunančius šunis. Vėliau žmonės turėjo būti paskiepyti po to, kai susidūrė su keistai besielgiančiais gyvūnais. Pasiutlygė gali susirgti žmonės ir jie yra tikrai liūdnas pasiekmes atnešanti lyga. Ne vienas nėra apsaugotas nuo tokios lygos. Dėl šios priežasties Airija taiko griežtas karantinavimo priemonės. Tokiu būdu mes siekiame išlaikyti savo šalies kaip laisvos nuo pasiutlygės statusą. Perinamasis laikotarpis bus pratestas iki kitų metų gruodžio 31 dienos vietoj balandžio mėnesio. Ir aš manau, kad e, toks pasiūlymas padės apsaugoti gyvūnų sveikatą ir žmonių sveikatą, taip pat padės kovoti e, su pasiutlyge ir echinokokoze bei kitomis lygomis. Pone pirmininkė, jeigu parlamentas pritars šiam pasiūlymui, jis prisidės prie kovos e, su pasiutlyge. Ir aš manau, kad reikėtų pabrėžti, koks svarbus yra šitas klausimas. Dėkoju. Ponas pirmininkas, spontaniškų pasisakymo procedūra, ponas Huračič. Vieną minutę. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Ponas Micholasič. Dėkoju, pirmininkė. Brangus komisijos nariai, sutinku su pasiūlymų dėl veterinarinių reikalavimų, tai e, padės lengviau gabenti naminius gyvulėlius per sienas. Sveikinu pranešėją, e, pranešimas yra e, labai aukštos kokybės ir labai svarbus kovojant su pasitlygė, imantis prevencinių priemonių kovant ir prieš kitas lygas. Tai taip pat prisidės prie ES vidaus e, rinkos tinkamo funkcionavimo ir užkirs kelią, užkirs kelią lygoms. E, aš norėčiau paremti e, perinamojo laikotarpio pratesimą, pavyzdžiui, Graikijai, kur vidaus taisyklės yra griežtesnės. E, ši sistema remiasi prevencinėmis priemonėmis ir taip pat atsižvelgia į kiekvienos atskiros valstybės specifiką. În primul rând doresc să felicit raportorul pentru munca depusă, dar și pe toți cei. Pone Sarbu. Ačiū, ponė pirmininkė. E, visų pirma, noriu pasveikinti pranešėją už atliktą darbą. Sveikinu ją ir visus kitus, kurie prisidėjo prie pasiekto uh, kompromiso. Tikiuosi, kad ir toliau mes galėsime taikyti pereinamasias priemonės e, kovoje su pasiutlygė. Tuo pat metu e, šis dokumentas e, leis naminiams gyvulėliams laisvai judėti ES ir po 2011 metų. Manau, kad kompromisas yra puikus sprendimas, ypač dabar, kai kai kurios šalis reiškia ypatingą susirūpinimą dėl kai kurių lygų sklidimo. E, aš manau, kad Europos komisija turės įsiklausyti, kada ji renks e, deleguotus teisės aktus ir į visų kitų suinteresuotų šalių nuomonę, tame tarpe ir į nevyriausybinio organizacijų nuomonę. E, šia prasme bus atsižvelgta ir į parlamento narių susirūpinimą dėl to, kaip teisės aktai bus taikomi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Ponas Melcer, ačiū. Tikrai džiugu, kad ES stengiasi kovoti su pasiutlygė, kitomis gyvūnų lygomis. Tikrai reikia imtis tokių priemonių, kad e, tarptautinis turizmas galėtų vykti laisvai, kad žmonės galėtų vykti su savo gyvūnėliais, elektroninis ženklinimas būtų protinga priemonė, visą tai jį palengvinti. Tačiau aš kaip Austras žinau, jog egzistuoja priemonių, kurios kenkia visą tam. Būtent nelegali kontrabanda naminių gyvūnėlių iš rytų Europos gyvūnėlių, kurie yra brangus, taigi tai gali vėl paskatinti lygų protrukius, taip pat e, kelionės e, su tokiais sergančiais gyvūnais po Europą gali paskatinti tokius mm, pro, proveržius. Dar yra laukiniai gyvūnai, kurie nepaiso sienų ir taip pat gali lemti lygus e, pakartotinį išplėtimą. Todėl reikia imtis visapusiškų priemonių. Ačiū. Dabar, manyčiau, žodis ponui daliai, komisarė, prašom. President, honorable members, Pone pirmininkė, gerbėmėjai nariai, aš manau, kad visi galime didžiuotis e, greitą pažangą rengiant e, šį dokumentą. Mus spaudė laikas ir sudėtingas teisinis kontekstas. E, Laikinasis režimas leis penkiams valstybėms narėms e, tinkamai prisiderinti prie ES e, reikalavimų. Aš taip pat galiu e, patvirtinti, kad komisija neketina dar pratesinėti šio pereinamai laikotarpio. Šis laikas taip pat leis komisijai pateikti visą apimantį pasiūlymą, peržiūrinti visą reglamentą ir uh, priderinant reglamentavimo procedūras prie Lisabonos sutarties raidės ir dvasios. Aš džiaugiuosi, kad mums pavyko pasiekti sėkmę, sprendžiant šį klausimą. Dėkuoju. Dabar žodis poniai De Bruin. Dėkui. Aš e, norėčiau pasveikinti komisarą Dalį Europos parlamente. Taip pat džiaugiuosi galimybę dirbti su komisaru Dali. Sveikinu šiandieninį jo pareiškimą parlamente. Jis e, sakė, kad e, šio dokumento turinys buvo sutartas su komisija. Dėkuoju taip pat visiems pasisakiusiems. Dauguma iš jų pasisakė už e, šį pasiūlymą, nors kai kurie ir pasisakė prieš. Atsižvelgiant į e, padėtį su pasitlikė kai kuriuose valstybėse narėse, komisija visai tiesingai pasirinko e, atsargų veikimo būdą. E, šiuo pereinamą laikotarpio pabaiga taip pat sutaps su komisijos finansavimo skirto vakcinacijos programams pabaigimu. E, tai suteikia taip pat galimybę e, iš naujo perkvalifikuoti personalą. Taigi prieinamasis laikotarpis tęsės valstybėse narėse iki 11 e, metų pabaigos. Na, o tada nuostatos dėl naminių gyvulėlių gabenimo bus jau suvienodintos ir žmonės draugė su savo naminiais gyvulėliais galės keliauti visoje ES, bet e, perinimo laikotarpio priemonės leis kai kuriams valstybėms narėms e, tame laikotarpyje taikyti griežtesnės e, priemonės. Dėkoju visiems, kurie padėjo man atliekant šį sudėtingą ir sunkų darbą, kuris galų galę atnešė neblogą rezultatą. Dėkui. Too, Brun, and... Dėkoju poniai Debriun ir komisijos nariui, taip pat ir visiems diskusijoje dalyvausiams e, parlamentarams. Balsuosime dėl šio klausimo rytoj. Kitas darbo atvarkės punktas yra.